kontekste matome, kad galima susitarti ir spręsti ateities iššūkius, tai tik sustiprins Ispaniją kaip ES narę. Dėkuoju. Šį darbo tvarkės klausimą jau baigėme. Diskusijos šį vakarą baigėsi, o pratesime darbą. Rytoj dirbsime nuo 9 ryto iki 13 valandos. Darbo tvarkė yra e, tinklalapė Europos.